guten tag meine damen und herren! ich darf sie bitten platz zu nehmen. ich erkläre die am. dreizehn. neun zweitausendzwölf ponios ir ponai prašom susėsti ir užimti savo vietas. rugsėjo tryliktą e, rugsėjo 13 dienos protokolų, posėdžio protokolai yra išdalinti, ar kas nors turi kokių nors prieštaravimų.